<clears throat> klausimus, kad būtų e, nustatyti ambicingi tikslai, bet tuo pačiu realistiški užmojai. Ačiū komisijos nariui Deviktui. Dabar komitetų vardu, pirmiausia, užsienio reikalų komiteto vardu kalbės e, Davidas Martinas.